presidente cari colleghi la seduta. gerbiami kolegos tęsiame posėdį. Norėčiau pranešti Jums balsavimo rezultatus. Balsavo 733 parlamento nariai. Taigi dauguma parlamento narių 374 už balsavo 383. voti contrari. Prieš balsavo 327 parlamento nariai. Astencijų. Susilaikė 22 ir vienas negaliojantis biuletenis. Taigi, kandidatė kurią pasiūlė Europos parlamentą, e, Europos vadovų taryba, Europos komisijos pareigom, pirmininkės pareigos eiti, yra patvirtinta. Sveikinu ponę von der Leyen. Linkiu Jums e, kuo didesnės sėkmės. Pagal darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio trečią dalį aš pranešiu e, Europos vadovų tarybai apie mūsų sprendimą ir paraginsiu komisiją pateikti mums būsimų komisijos narių kandidatūras. Šis sprendimas bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo ir aš jį tuoj pat pasirašysiu. E la consegno, visto che è presente, alla... Ir Europos vadovų tarybos Ir kadangi kandidatė yra šioje salėje, aš norėčiau iš karto jai teikti Europos parlamento sprendimą. Signora von der Leyen. Pone von der Leyen, Europos parlamento vardu norėčiau pasveikinti Jūs tapus Europos komisijos e, pirmininkę. Kolegų vardu ir viso parlamento vardu aš Jūs sveikinu. Ir dabar prasidės labai svarbus etapas. Visos ES institucijos turės, turės pasiruošti tam, kad galėtume da, uh, patvirtinti paskirtuosius komisijos narius ir žinote, kad čia parlamente vyks jų klausimai. Ir kalbėsime e, apie tos klausimus, apie kuriuos šiandien jau kalbėjome. Norėsime įsigilinti tos klausimus ir taip pat pranešame jums, kad paskirtie kandidatai komisijos e, narių pareigas turės būti išklausyti kompetitinguose komitetuose. Ir mums pavyks pasiekti užsibrieštų tikslų tik tuo met, jei mes sėkmingai bendradarbiausime. O dabar norėčiau suteikti Jums žodį, tam, kad galėtumėt kreiptis į Europos parlamento narius. Um... Gerbiamas pirmininke, gerbiami Europos parlamento nariai. Turiu pasakyti, kad jaučiuosi itin pagerbta. Jaučiuosi netgi susijaudinusi. Dėkoju už tą pasitikėjimą, kurį pademonstravote. Tas pasitikėjimas, kurį pademonstravote, tai yra pasitikėjimas visa Europa. Pasitikėjimas vieninga, stipria Europa, nuo pat rytų iki vakarų, nuo, nuo pietų iki šiaurės. Tai taip pat yra pasitikėjimas Europa, kuri yra pasirengusi kovoti už ateitį, o ne kovoti e, tarpusavyje, vienas prieš kitą. Toks pasitikėjimas be abejo padės įveikti didžiuosius šiandienos iššūkius. Užduotis, kuri laukia mūsų, šiek tiek gazdina mane. Tai yra didžiulė atsakomybė ir mano darbas prasideda nedelsiant. Norėčiau padėkoti pirmininkui Sasolį, taip pat visiems frakcijų lyderiams, Dėkui ir visiems parlamento nariams. Ačiū visiems nusprendusiems balsuoti už mane. Pagrindinė žinia, kurią noriu šiandieną pasiūsti - dirbkime kartu konstruktyviai, nes mes e, sieksime, kad Europa taptų stipri ir vieninga. Ačiū. Grazie. Dėkoju poniai von der Leyen. Taryba taip pat perduosiu mūsų sprendimą ir perduosiu taip pat mūsų sprendimą Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Tusk. Paskelbėme kelių minučių pertraukėlę. Dėkoju. Kolegi, la seduta. Gerbėjai kolegos, e, tęsime posėdį. Prašau visus susėsti arba e, jei jūs neketinate dalyvauti kitoje diskusijoje, prašau pasitraukti iš salės. Gerbėjai kolegos, labai mandagiai norėčiau paprašyti visų tų, kurie neketina dalyvauti diskusijoje, išeiti iš plenarnių posėdžių salės. l'ordine del giorno reca dichiarazione del vice. Pagal mūsų darbo tvarkę mes dabar turėtume išklausyti Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl visuotinės ES strategijos įgyvendinimo. Ir iš karto suteiksime žodį ponė Federika Mogerinė, Sąjungos vyriausioje įgaliotiniai užsienio klausimais. Ir kadangi tai yra pirmasis mano pirmininkavimas per šią kadenciją, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų da darbą iki šiol ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendarbiauti ir šios kadencijos metu. Dėkuoju, panė pirmininkė, man yra ir malonu, ir didelė garbė dalyvauti šioje diskusijoje, kuri, jeigu aš gerai supratau, yra pirmoji naujai išrinkto Europos parlamento diskusijų. Uh, per šią kadenciją, dėl kad man teko dalyvauti paskutinėje praeitos kadencijos diskusijoje. Taip pat norėčiau pasveikinti visus naujus parlamento narius ar perrinktus parlamento narius. Norėčiau pasveikinti taip pat ir Uršulą von der Leyen. Per pastarosius keletą metų tikrai glaudžiai bendradarbiavome, daug bendradarbo atlikome mm, rengiant uh, bendrus projektus dėl ES gynybos. Nebejoju, kad komisija atsidūrė gerose rankose. Tiek ir Ušula, tiek ir aš, tiek ir gynybos saugumo ministrai ES dirbo su tais pačiais klausimais. Džiaugiuosi, kad kai kurie iš jų dabar tapo ES Sąjungos parlamento nariais ir ta visuotinė ES strategija, kuri buvo parengta prieš trijus metus, buvo vienas iš tų darbų. Tai tapo tam tikrų kompasų per mūsų uh, darbą pastarosius penkerius metus taip pat nubrėžė tam tikras skriptis, kalbant apie būsimą darbą. Tad norėčiau padėkoti e, buvusiai parlamento kadencijai už tai, kad ta strategija buvo parengta, buvo parengtas jos projektas ir viskas buvo paversta darbais. Visuotinė strategija yra kolektyvinio darbo rezultatas. 28 ES valstybės narės. E, Europos parlamento nariai taip pat čia yra svarbus, taip pat ir nacionalinių parlamentų nariai vaidina savo vaidmenį, pilietinė visuomenė tikrai, tikrai kolektyvinis darbas, tai taip pat tapo galimybė susitelkti į tas vertybės, į interesus, kurie yra bendri mums, europiečiams. Čia netiek svarbu kažkokios politinės šeimos ar ideologinės diskusijos ir nusprendėme, kad labai svarbu sustiprinti, konsoliduoti mūsų vaidmenį užtikrinant e, visuotinį saugumą. Sutarėme, kad didieji iššūkiai, su kuriais susidurėme, reikalauja daugelypių sprendimų. Europa yra svarbi. Ji tikrai daro įtaką pasaulyje, be abejo, jeigu visi veikiame vienbalsiai kaip viena bendra sąjunga. Labai tikiuosi, kad esate susipažinę su ta visuotinė ES strategija. Taip pat praeisį mėnesį pristačiau užsienio e, reikalų ministrų tarybai ataskaitą. E, ta, tos ataskaitos turinį aptariau ir su AFED bei DEVE komitetais praeisę savaitę. Ir 50 puslapių sudaro tą ataskaitą, ten kalbama apie pasiekimus, apie galimas kryptis ateityje. Ir būtent e, tai turėsite jūs apsvarstyti ateityje, kalbant apie tas priemonės, kurios egzistuoja, kaip būtų galima taip pat e, koreguoti būsimą ES užsienio bei saugumo politiką. Yra trys pagrindinės savokos Tačiau dabar norėčiau daugiausia dėmesio skirti saugumui ir gynybai, e, daugiašališkumui ir e, tą idėją, kad Europa turi būti labiau susijungusi, e, vieninga. Saugumas ir gynyba. Man atrodo, mes pademonstravome, kad ES gali pasiekti rezultatų, jeigu yra pakankama politinė valia. Kai kuriais atvejais pasiekėme netgi daugiau, negu vylėmės šioje srityje. Kai pradėjome kalbėti apie E, tokių nuolatinių struktūrų sukūrimą gynybos srityje dauguma į tai žvelgia skeptiškai. Ir aš puikiai pamenu, kad pirmą kartą apie tai kalbėjau per e, savo pačios klausimą prieš penkerius metus bendrame AFET ir DEVE komitetų posėdėje. Tačiau nepaisant viso to skepticizmo, viso to pasipriešinimo e, egzistavusio tuo metu, mums pavyko. Buvo sukurtas taip pat Europos gynybos fondas, Ir taip pat koordinuota metinė mm, e, apžvalga yra rengiama kasmet. Mes taip pat padedame valstybėms narėms e, užtikrinti, kad jų išlaidos gynybai būtų panaudojamos veiksmingiau, kad būtų sukurtos reikalingos karinės pajėgos, apima, tai apima tiek ir dangų, ir jūras, ir kibernetinę erdvę. Uh, o mūsų tarptautinės misijos e, dabar yra geriau reguliuojamos ir daugiau dėmesio taip pat yra skiriama, bei investicijų taip pat yra skiriama civiliniams veiksmams. ES saugumas ir gynyba šis rytis pagaliau žengia tokius tvirtus, konkrečius žingsnius. Daug metų viskas egzistavo tiek popieriuje, ar net ir popieriuje viso to nebuvo. Mes sustiprinome ne tik save, mes sustiprinome ir bendradarbiavimą saugumo ir gynybos rytyje su partneriais visame pasaulyje, įskaitant NATO, taip pat su kitomis organizacijomis. Pati grįžau iš Centrinės Afrikos Respublikos ir ten ES atstovai, mūsų vyrai ir moteris dirba kartu su Junktinių tautų taikos palaikymo misijomis ir Slahelyje lankiausi, e, ten padedame su G5 šalimis įsteigti E, specialias pajėgas. Dar vienas punktas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra daugišališkumas. Europa yra daug, e, daugiašališka pati savaime, tai yra mūsų Europos projekto pagrindas. Tačiau tiek ir mes, tiek ir jungtinių tautų sistema susiduria su didžiuliu spaudimu. Tačiau tikrai padidinome investicijas, padidinome paramą jungtinių tautų projektams. Pavyzdžiui, Junktinių tautų organizacija dirbanti su pabėgėliais iš Palestinos buvo išgelbėta būtent mūsų lėšų dėka. Dar vienas svarbus dalykas. Mes visada ieš, dirbame ieškodami daugia šališkų sprendimų daugumos problemų atveju. Tad mes ne tik giname tą um, brandolinį sustarimą su Iranu, ar e, užtikriname, kad būtų įgyvendinamas Paryžiaus sustarimas dėl klimato kaitos. Taip pat siekime, kad būtų sudaromi sąžiningi ir laisvi prekybos sustarimai. Nebuvo lengva sukurti tokią daugiašališką sąjungą e, ten, kur apskritai iki tol nieko nebuvo. Ir labai svarbu kalbėti ir apie tokius dalykus kaip krizė Venezueloje, reikia prisidėti prie tos krizės sprendimo. Taip pat norėčiau paminėti E, bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir Afrikos sąjunga, taip pat Briuselio konferencija skirta Sirijos problemoms ir kitus žingsnius susijusius su taika Afganistane. Tai demonstruoja, kad tas daugiašališkumas, tas principas yra įgyvendinamas tikrai demonstruojant e, ne vieną iniciatyvą. Ir trečiasis punktas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra tai, kaip mes dirbame. Visuotinės strategijos e, svarbi dalis yra tai ir per tuos trejus metus tikrai pademonstravome, kad e, gebame dirbti ES. Čia norėčiau padėkoti Europos parlamentui, buvusiai parlamento kadencijai, nebejoju, kad ir e, naujieji parlamento nariai ir toliau dirbs kartu su mumis, prisidės prie mm, nuoseklumo e, įtvirtinimo tarp ES institucijų ir Man atrodo, žvelgiant į praeitį, akivaizdu, kad geriausių rezultatų pasiekime, kai esame vieningi. Tai yra ir visuotinės strategijos pagrindas. Reikia nepamiršti mūsų steigėjų įsitikinimų. Labai svarbu, kad mūsų veiksmai būtų veiksmingi, nes tik e, dirbdami vieningai galime kažko pasiekti. Šiandienos pasaulyje nėra didelių ar mažų valstybių narių. Galbūt e, yra tik toks suvokimas ar manimas, kad tu esi mažas ar nesvarbus. Ir tik dirbdami vieningai galime pasiekti e, savo interesų užtikrinimo, galime siekti, kad mūsų vertybės būtų ginamos. Ir man atrodo, kad taip galime tikrai pakeisti situaciją ne tik čia, ES, tačiau ir kitur pasaulyje. Daug pažangos buvo pasiekta per pastaruosius metus buvo susijęs mūsų politikos susijęs su saugumu ir vystamuoju bendradarbiavimu, taip pat geriau koordinuojamas darbas ES komisijoje. Tai buvo padaryta dėka specialios grupės, kuri buvo įsteigta, tai yra grupė skirta išorės veiksmams. Ji reguliariai per pasarosius penkerius metus kiekvieną mėnesį susitikdavo ir valstybės narės E, kaip niekada anksčiau sėkmingai bendradarbiavo Junktinių tautų saugumo taryboje. Prieš trejus metus galbūt tai atrodė apskritai neįmanoma. Tad pasiekta pažanga per šiuos metus e, e, šiuose trijose aspektuose, kuriuos minėjau, pavyko tik todėl, kad buvo pademonstruota reikalinga politinė valia. Esu tikra, kad visi mūsų pasiekimai, visa tai, ko pasiekėme šiame sektoriuje, šiame, šioje srityje, nesitęstų, jeigu nebeliktų tos politinės valios. Tad būtent šią žinią ir noriu Jums pasiūsti. Reikia konsoliduoti, apibendrinti visus tos rezultatus ir tos naujos galimybės, kurias atvėrėme per pastarosius trejus ar ketverius metus, dabar gali būti dar labiau plečiamos, analizuojamos. Tačiau tam reikia, kad būtų bendras tikslas, kad būtų pasirežimas ir reikalinga politinė valia. Europos parlamentas buvo itin svarbus žaidėjas, kalbant apie šią pažangą ir jūsų parlamento nariai e, didelį vaidmenį suvaidino, e, tiek ir kalbant apie diplomatinės misijas, apie rinkimų stebėseną, apie nuolatinį dėmesį žmogaus teisų sričiai. Norėčiau padėkoti ir jūsų pirmtakams už tą svarbų darbą. Nebejoju, kad ir jūs toliau tęsite tą pačią vagą, tad dar kartą primenu, jūsų vaidmuo yra labai svarbus. Jūs turite galutinį lemiamą žodį dėl tų svarbiausių uh, klausimų, kurie įtakoja mūsų užsienio ir saugumo politiką. Jūs prisidedate prie ES biudžeto, jūs prisidedate prie to, kaip yra nubrėžiamos mūsų politikos kryptis artimiausiams metams. Tad labai svarbu kalbėti apie bendrą Europą ir net nebejoju, kad dabar Europa yra daug stipresnė nei buvo prieš penkerius metus. Ir artimiausių metų vis didesnė svarba įgys tas bendrumas, tai yra jūsų pasirinkimas, jūsų atsakomybė, tačiau net nebejoju, kad sugebėsite į tai reaguoti atsakingai, veiksmingai ir mes galėsime toliau investuoti į tą visuotinį ES vaidmenį pasaulyje. Grazie, viceprezidentė Alto. Dėkoju du vyriausiai galiotiniai komisijos vicepirmininkai, o dabar galės pasisakyti frakcijų atstovai. EPP frakcijos vardu Su, kalbės ponas Galer. Jūs turite vieną minutę, prašome. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisijos pirmininkė išrinkta ponė von der Leyen. Esu visiškai tikras, kad ji dirbs iš vien e, su mumis ir jumis. Mes visi norime daugia šališkumo principo paremtos saugumo politikos, kuri garantuoja mūsų visų interesų apsaugą. ES iš pat pradžių siekė sukurti visuotinę e, strategiją ir Europos parlamentas paremė ją šiame kelyje. Mūsų naujoji priemonė ICI yra svarbi šiame kontekste ir mes, nepriklausomai nuo to, ar um, iškyla konfliktas rytuose, vidurio rytuose ar pietuose, galime veikti remdamiesi tais pačiais principais, siekdami bendrų principų ir jų neatsisakydami. Labai dėkuoju, toliau žodis suteikiamas Socialdemokratų pažangaus alijanso atstovai poniai Pyri. Ačiū, pirmininkė. Prieš trejus metus parlamentas patvirtino visuotinę E strategiją kaip svarbę priemonę, kuriant atsparę ES ir stiprią. Tai pragmatinė vizija, kurioje aiškiai matomi mūsų tikslai, priemonės e, ir, žinoma, partneriai. Jau praėjo kuris laikas nuo to laiko visuotinė strategija sustiprėjo ir sustiprino ES saugumą, sustiprėjo daugia šalės partnerystės. Mes taip pat prisidedame prie globalios valdysenos. E, saugumo ir gynybos rytyje pasistumėjome į priekį. Mes pasinaudojame progą ir sukūrėme labai svarbią priemonę. Dabar jau yra labai aiški vizija besiplečiančiai Europai. Taip pat e, kuriama stipri prieglopščio migracijos e, politika ir pagaliau tinkamai ir veiksmingai apsaugoma, apsaugomos ES išorės sienos ir stiprinama kaiminystės politika. Viduje e, tinkamai saugomos ES vertybės, solidarumas, teisinės valstybės principai turi atremti naujus iššūkius. Mes dabar galime naudotis daugia šalėmis platformomis, atremdami saugumo iššūkius, bandydami e, taip pat atremti ir klimato kaitos rytyje atsirandančius iššūkius. Daugiau nei anksčiau mes esame pasirengę stipriai e, kovoti su naujais iššūkiais. Ačiū. Dėkuoju toliau. Uh frakcijos Atnaujinkime Europą vardu kalbės ponia Vautmans. Pusantros minutės. Ačiū. Pone Magarinė, kolegės ir kolegos kalbėjo apie tai, kad prieš trejata metų mes sėdėjome šioje salėje ir kartu su mūsų partneriais parengėme visuotinę strategiją. Tai ypatingas žingsnis. Mes norėjome pasaulinėje arenoje veikti vieningai. Tai buvo sunkus laikmetis ir visuotinė ES strategija tapo kompasu, leidžiančiu mums efektyviai veikti visame pasaulyje. Pasiekėme ir rezultatų, kuriais galime didžiuotis. Europos sąjungos gynybos sistema. Jūs kalbėjote taip pat apie tai. Aš galiu tik pasakyti, kad e, buvo imtasi įvairių žingsnių. Pavyzdžiui, taikos priemonė leidžia mums bendradarbiauti su partneriais, leidžia drąsiai žvelgti į ateitį. Žinoma, dabar galime bandyti ieškoti naujų sričių. Ką tik išrinkome naują Europos komisijos pirmininkę ir, žinoma, galime siekti didesnės pažangos. Reikia stiprios Europos, reikia didesnių ambicijų ES gynybos rytyje, reikia kurti ES ginkluotasias pajėgas. Pone Mogherini, noriu padėkoti Jums už tos puikius debatus ir diskusijas. Dėkoju. C'è una blue card per lei. Iškelta melinoji kortelė, ją iškėlė. Claire Fox, ar atsakysite į klausimą, kurį jums užduos ponia Fox? Dėkoju, aš tiesiog norėjau jūsų paklausti, ar žmonių gyvenančių, įva... ar žmonės gyven... įvairiose valstybės narėse kada nors išsakė savo nuomonę dėl ES kariuomenės. Tai yra federalistinis primetimas, kuris prieštarauja nacionaliniam suverenumui ir demokratijai. Tai yra nepaprastai uh, militaristinė vizija ir tikrai uh, mane gazdina tai, kad ES siūlo kurti atskirą savo gynybos politiką. Labai sunku yra kontroliuoti net ir savo vyriausybės veiksmus, išorės e, veiksmus rytyje, bet įsivaizduoti, kad šis parlamentas išdrįsta kalbėti apie bendrą gynybą, e, net nesiklausęs žmonių, yra nepaprastai nedemokratiška ir mes negalime tam pritarti. Kalbėtoja kalba be mikrofono. Aš Maniau, kad mėlynoji kortelė leidžia pateikti klausimą, tačiau klausimas nebuvo pateiktas, tai buvo pozicija prieštaraujanti ES ginkluotojų pajėgų idėjai. Eurobarometras taip pat parodo panašias nuotaikas. Tiesą pasakius, aš pasisakau už ES armiją. Ačiū. Ačiū. Norėčiau priminti kolegiams ir kolegoms, kad mėlynosios kortelės reikalingos, jei norite pateikti klausimą kalbėjusiam ir sulaukti atsakymo į jūsų klausimą. Dabar e, vieningųjų, tai yra žaliųjų frakcijos vardu, ponas Butikoferis. Dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiamoji sąjungos vyriausiai įgaliotinė, kolegos, manau, reikėtų skirti, kas yra ES ginkluotosios pajėgos ir glaudesnis bendradarbiavimas saugumo srityje. Vieni iš pirmųjų debatų naujai išrinktame Europos parlamente ir skirti visuotiniai ES strategijai. Ši tema